sekretoriai. Diskusija šito klausimu baigta. Dabar prasideda vienos minutės kalbos. Pagal 163 straipsnį, ponė Firagut, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2011 metais komisija įsipareigojo e, priimti teisės aktą dėl prieinamumo. E, reik, valstybėms narėms reikėjo pateikti rekomendacijas, kad jos įtvirtintų minimalius standartus neįgaliųjų prieinamumui užtikrinti transporto priemonėse ir e, kitur. Tai yra visose visuomenės sektoriuose ir buvo e, siekiama atlikti socioekonominę studiją, kad būtų išsiaiškinti tokių priemonių privalumai. Šitas, šita studija buvo paskui atidėta 13 metams, bet mes taip ir nežinom, kokios yra šios studijos išvados. Mes norėtume kuo greičiau sužinoti šių tyrimų rezultatus, todėl kad e, mano minėtos priemonės labai svarbios, jos e, pagerins visų neįgaliųjų padėtį. Dėkoju. Dabar ponas Jerek. Dziękuję. Moje słowa to apel do. Dėkoju. Aš norėčiau kreiptis į e, Europos e, tarybos vadovą pana Tuską. Lenkijoje bandoma sužlugdyti anglės pramonę, nes e, siekiama dabar kitų energetikos e, tikslų. Lenkija negali pasiduoti dujų lobistams. Reikia įtikinti ES, kad ES užtikrintų energetinį solidarumą turime kartu dėrėtis dėl dujų kainos. Man atrodo, kad e, mes negalime užtikrinti normalos ekonomikos vystimosi be Anglijas. Dėkuoju. Pone pirmininkė, Graikija tarė savo žodį. Reikės liaudės pasakė, ko nori. Mes turime tokią socialinę ir ekonominę sistemą dabar, kurios piliečiai nenori. Tokia yra liaudės valia. Tai ką tuomet turime daryti? Čia ir iškyla problema. Nes žmonės demokratiškai pasakė, kokia yra jų valia. Aišku, galime pabrėžti Europos taisyklių svarbą, tačiau demokratinis piliečių sprendimas sako ne. Ir matome, jog tas netitikimas, tas konfliktas tarp ES pageidavimų ir piliečių valios yra didelis. Piliečiai norėjo eiti savo keliu. Jeigu nesuteikiama politinė parama, tai tuomet valstybės įmasis savo, įmas, užtikrina pačią savo atsakomybę. Dėkuoju. Dabar ponas Jakovščič. Skirtingai negu Slovakijos žemės ūkio ministras, aš manau, kad geros kaiminystės dvasioje turi būti plėtojamas e, ir toliau dialogas dėl teran vynogių veislės. Istrijoje ir, ir kitose regionuose šios vynogės yra auginamas ir gaminamas puikios kokybės vynas. Aš norėčiau, kad e, Kroatijos, Slovenijos, Italijos e, gamintojai, Bersvakijos e, gamintojai prisidėtų prie iškilusio konflikto sprendimo. Istrijoje Terano yra tapatybės dalis. Mes negalime atsisakyti šitų su vynogių veislės. Dėkuoju. Pone Albiol Guzman. Dėkuoju. Ispanijoje yra vis daugiau represinių veiksmų. Vyriausybė ima elgtis autoritariškai ir rezultatai yra tokie, jog profsąjungų veikėjai sėdi kalėjime, jiems taikomas laisvės atimimo bausmės, tuo tarpu jie kovojo už kolektyvinės teisės ir kolektyvinės sutartis. 300 aktyvistų yra teisiami šiuo metu. Tuo pat metu Europos komisija pripažįsta, jog Ispanijoje teisė į teisingą teismo procesą yra tenkinama. Tačiau jėga buvo naudojama pas mus perdėtai. Mes tampam e, policinę valstybę. Ar tokia valstybė turi savo vietą Europos šeimoje? Dėkuoju. Panas Škelek. Mėly kolegos, kalbu Kroatijos piliečių vardu, nes jie nerimauja, kaip Kroatijos vyriausybė pradėjo mm, naftos žvalgybos išgavimo procedūras Adrijos jūroje, steikė leidimus. Iš tikrųjų, um, nėra galvojama apie aplinką, negalvojama apie darbo vietas įvairiose ūkio uh, srityse, negalvojama apie sveiką maistą aplinkos ministras ir angliavandenilių agentūra kalba apie, vengia savo prievolių pagal Europos sutartis dėl konsultacijų su piliečiais ir su kitomis valstybėmis Adrijos subregionė. Taigi yra. Mm, negalvojam apie Kroatijos piliečių interesus, taip pat ir negalvojam apie kitų valstybių vyriausybių teises apginti savo piliečius. Aš raginu e, Kroatijos valdžią galvoti apie visus šios interesus. Ačiū, ponai Šklerts. Dabar panas Korau. Grazie, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti apie mafijinių struktūrų veikimą Europoje. Mes žiūrime į tai kaip ne prioritetinį klausimą. Kartais šito klausimu kalbame specializuotose komitetuose, tačiau korupcija, e, mafijinės struktūros buvo susijusios su terorizmu ir su daugeliu kitų neteisėtų dalykų. E, yra naudojamasi žmonių skurdu e, Ir todėl turime dėti daugiau pastangų per antimafijos prokuratūras, per, per kitas specializuotas struktūras, siekdami įtvirtinti puikią e, priemonę, tai yra pilietybės priemonė, kuri užtikrintų teisingumą ir lygybę ir kuri padėtų pakirsti pagrindinę priežastį, dėl kurios kyla visos šitos problemos, tai yra skurdas. Dėkuoju, kolega Papadakis. Ačiū pirmininkė kiekybinis tas švelnimas iš dragio pusės, Junkerio investicijų planas, nežiūrint pavadinimų, tai yra vienas ir tas pats. Tai yra toks požiūris, kuris priešingas visuomenės požiūriui, tai yra požiūris iš ES, iš NATO, elitai toliau val... elgsis kaip monopolis ir toliau paprasti žmonės e, jaus kančias. Nėra iš tikrųjų e, socialinių pokyčių Graikijoje ir komunistų partija prieštaraus tam ir uh, kovos su, mon, su tokiu monopoliu. Aišku, kad žmonės labai tvirtai pasipriešins ir tam, ir mm, kapitalų, ir monopolių Europai pasipriešins. Kovsky. Ačiū ponui Papadakis. Dabar panas Pro mnoho lidí je... Ačiū pirmininkė. Mm, Daugeliu žmonių Graikija yra tokia valstybė, kur daug kas norėtų gyventi, gal visi išskyrus mane. Norvegija yra tokia valstybė, kur šimtai, netgi tūkstančiai vaikų yra atimami iš jų tėvų be jokių pagristų akivaizdžių priežasčių. Taigi aš noriu paklausti jūsų, kiek mes e, ignoruosime tokią praktiką, kiek toliau mes ignoruosime įvairias valstybės, tačiau nepažėsime į tokią šalį kaiminę. Aš pat savo akimis mačiau, kaip e, nėra jokių teisinių pagalbos priemonių, e, todėl Lietuvos ar Lenk lietuvės ar lenkės moteris tiesiog yra priverstos grobti savo vaikus. Michalova yra toks vienas atvejis, jį bando, už, iš jos buvo atimti vaikai, neįrodžius jokios kalties ir um, jį bando susigražinti juos, tačiau jai neleidžiama nei su jais pasimatyti, nei jos apkabinti, nei kalbėtis čekų kalba su jais. Tai klausiu dar kartą, kiek mes toliau ignoruosime tokią situaciją, kai čekų ar kitų Europos piliečių pagrindinės teisės yra visiškai paminamos.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 Mano apygardoje trūksta 718 milijonų svarų finans, ES finansavimo vien dėl to, kad konservatorių vyriausybė yra arogantiška, uh, ir nekompetentinga. Visos kitos valstybės sugebėjo savo veiksmų planus patvirtinti, suderinti su Europos komisija, o konservatorių vyriausybė nesugeba to padaryti. Ir tos visos įmonių partnerystės negali veikti, komisija, aišku, tai nestebina, yra nepatenkinta tuo e, nėra tinkamų kanalų viešo sektoriaus pinigams. Iš tikrųjų, Um, West Midlands apygarda 140 milijonų eurų, 107 milijonai, 200 milijonų uh, eurų, 127 milijonai Staffordshire ir kit, kitoms grafystėms nenukeliauja tie pinigai dėl to, kad konservatorių vyriausybė nesugeba to padaryti. Herr Kollege Simon, es folgt nun Herr Kollege Sachadil. Zahradil. Předsedo, můj příspěvek se týká Německa. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu apie tai, kas gali jūsų dominti. Nuo sausio pirmos dienos Vokietijoje yra įstatymas dėl minimalios algos tai yra privaloma taip pat ir transporto įmonėms, netgi transporto įmonėms iš rytų Europos. Tai yra 8,5 euro už valandą darbo. Tai yra keturis kartus didesnis atlyginimas nei Čekijoje. Manau, atsižvelgiant į tokią situaciją, mes galime pasakyti, kad minimali alga iškraipys e, vidaus rinką. Tai e, paveiks e, valstybių vidaus sistemas ir trukdys laisvam prekių ir paslaugų judėjimui. Tai prieštarauja vienam iš pagrindinių ES principų, taigi ES komisija privalo imtis veiksmų. Nemanau, kad e, teisiškai yra įmanoma, jog tokie įstatymai e, būtų taikomi ir paslaugoms, kurias teikia transporto įmonės. Ačiū. Zahradil, panas Pat. Ačiū pirmininkė, kolegos. Šiandien negaliu kalbėti nepaminėdama situacijos Ukrainoje, kadangi konfliktas Ukrainoje reikalauja nedelsiamo tarptautinio atsako, kad būtų nutraukta ugnis, kad būtų jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgos įvestos. Ir nežiūrint to, toliau Ukraina praranda teritoriją ir noriu pabrėžti, kad per starosius mėnesius buvo kelios tokios situacijos, kurios, kur keleiviniai ir kariniai oro, e, orlaiviai vos nenukrito, iš tikrųjų oro erdvės pa, saugumas yra labai didelėme pavojime, ypač Baltijos valstybėse dėl orlaivių transponderių atsakiklių situacijos. Aviacijos taisyklės turi būti pakeistos taip, kad kariniai lėktuvai negalėtų skraidyti be veikiančių atsakiklių. Danke, kolegė Pait. Es folgt nun Herr kolegė Tarant. Dėkuoju, ponui Pat. Toliau, ponas Tarant. Dėkuoju. Apie karą niekuomet nėra lengva kalbėti, nes žinome, kad karas turi baisų padarinių ir, yra nepaprastai, ir, ir tai nepaprastai daug kainuoja, paš jeigu rusai įsikeša. Ir jūs galite patikėti, manimi, nes aš dar 80-metyje tarnavau Rusijos armijoje. Ukraina yra gilioje krizėje, jų e, bendrasis e, vidaus produktas sutraukė daugiau nei e, 10 e, procentų, jų valiuta nuvertėjo maždaug 25 procentais. O užsienio valiutos rezerva, rezervai sumažėjo per pus. Mes negalėjome nuspėti, kas, kokia padėtis susiklostys Ukrainoje, kai kalbėjome apie daugiametę finansinę programą. Ir aš nebejoju, kad Europoje yra ir kitų krizių. Pavyzdžiui, Palestinos administracija kiekvienais metais gauna 500 milijonų eurų. Ir e, Vokietijos kanclerė pasiūlė, pasiūlė skirti tiek pat ir Ukrainai, bet nepamirškime, kad Ukrainos ūkio dydis yra visiškai kitoks. Dėkuoju ponui Tarant. Toliau ponas Kristoforė. Ačiū pirmininkė. Turkija jau 40 metų okupuoja valstybės narės teritoriją. Ir tai turi tragiškų padarinių, kurios galima būtų įvertinti tūkstančiais, tūkstančiais pabėgėlių, kurie bėga iš Kipro į kitas šalis. Aš norėčiau pakalbėti apie dingusių bežinios žmonių likimą. Turkija elgesi labai nejautriai, ji neleidžia mums naudotis e, e, karo e, karinių pajėgų archyvais nes žinome, kad žmonės dingo būtent tose teritorijuose, kur, kurie šiuo metu okupuoja Turkijos kariuomenė. Ir mums visiškai nežinoma, kas nutiko su tai žmonėmis, kurie yra palaidoti, jei jie buvo palaidoti. Tai yra visiškai nepriimtina, nes Kipras yra ES valstybė narė ir manau, kad ES turėtų padaryti kažką, kad kažkaip šią situaciją būtų sprendžiama. Dėkoju, ponė pirmininkė strateginių investicijų fondo kūrimas yra susijęs su Europos integracijos procesu, kaip kad ir priminė e, pirmininkas Junkeris. Piliečiai dalyvauja tiesiogiai tame e, procese. Taip geriau išnaudojamas visas potencialas. Tad galbūt reikėtų užtikrinti, kad piliečiai jaustusi kaip šito projekto e, pagrindiniai dalyviai reikėtų tai daryti per mikro e, finansavimą siekiant e, meistriškumo. Todėl, kad čia kalba sukasi apie švietimą, apie Erasmus programą, tai keičia milijoną europiečių e, jaunimo atstovų gyvenimus. Europos nori labai daug kas, tačiau dažnai pritrūksta uh, galimybių ir kanalų, per kuriuos būtų galima įgyvendinti europinės idėjas, tad reikia užtikrinti tokias galimybės. Dėkuoju. Dabar e, ponė Görling. Ačiū, ponė Firminkė. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir atkreipti jūsų dėmesį į. Uh, teisų pažeidimus mano apygardoje. Gibraltaro piliečiai, kurie yra ES piliečiai, peržiūrėtame pasiūlyme dėl bendrojo Europos dangaus nėra paminėti. Komisija e, turėtų atkreipti dėmesį, kad tas pasiūlymas turėtų uh, būti taikomos Gibraltarų visiškai. Kovo mėnesį, praeitų metų kovo mėnesį, šis parlamentas balsavo už tai, kad Gibraltaras nebūtų trauktas į šį pasiūlymą, bet tai yra diskriminacinio pobūdžio sprendimas. Įsivaizduokite, jeigu mes galvotume netakyti kokio nors teisės akto žmonėms dėl jų lyties ar e, tautybės. Čia elgiamės panašiai. Ir panašu, kad uh, dėl to, kad viskas įstrygo, niekas negali naudotis bendruoju Europos dangumi šiandien. Ir todėl aš norėčiau čia paraginti komisiją atsisakyti diskriminuojančios pozicijos, diskriminuojančio požiūrio. Dėkuoju, toliau ponas Vaigal. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos jautriame regione vis dar vyksta karas. Prieš porą metų mes skaitydame dar straipsnius apie kovas Balkanuose, bet dabar tie vaizdai vėl grįžta atgal. Daug žmonių dabar civilių žmonių ieško, kaip išspręsti likusias problemas. Pas mus yra vaikų pabėgėlių problema. Kodėl mes nesugebėjom tos problemos numatyti iš anksto, kodėl nebuvo imtasi pakankamai veiksmingų priemonių, kad būtų apsaugoti civiliai. Karas vyksta ir e, jis e, paliečia visus nepriklausomai nuo to, ko, kokia žmonių grupė priklauso e, aukos. Ponas Kalinovski, ačiū ponė pirmininkė. Sausio 19 dieną Prancūzijos žemės ūkio ministras pranešė mums apie tai, kad su Rusijos ketinama sudarinėti susitarimus dėl kiaulienos eksporto dvišalių pagrindų, bet juk tai akivaizdžiai pažydinėja ES taisyklės. Komisijai buvo pranešta apie šias dėrybas, tačiau ji nieko nepadarė tam, kad jas sustabdytų. ES santykiai su Rusija yra nepaprastai svarbus klausimas. Rusijos federacija nekarta bandė suskaldyti mūsų vienybę. Mes žinome, kad Rusija taiko embargą mūsų žemės ūkio produkcijai. Mes pritaikėme taip pat ribojamasias priemonės dėl krizės Ukrainoje. Žinome, kokia, kokia yra situacija ir negalime leisti, kad kažkas bandytų suskaldyti mus ir pakengti mūsų vienybę. Ir aš norėčiau paraginti komisiją tinkamai, tik tai jai patikėtas pareigas. Dėkoju, pono Kalinovski. Toliau ponia Katin Darling, prašau. Dėkoju. 84 metais 74 laivo darbuotojai buvo įgalinti ir jie po to prarado teisės į pensiją. Ir peticijų komitete mums buvo praeitą savaitę paaiškinta, kad nepaisant to, kad e, streikuotojai nepažydė jokių, jokių įstatymų, tačiau vis tiek jiems buvo pritaikyta atsakomybė už savo veiksmus. Ir mes žinome, kad nepaisant to, kad vyriausybė e, viską neigė, vis tiek gamyklos buvo uždaromos. Ir e, policija persekiojo darbuotojus. Ir prieiga prie archyvinės medžiagos yra nepaprastai reikalinga tam, kad galima būtų atkurti teisingumą. Tuo atveju buvo pažeistos pagrindinės teisės ir komisija turėtų paspausti atitinkamą vyriausybę tam, kad vyriausybė leistų pamatyti visus dokumentus ir kad būtų atkurtas teisingumas. Dėkoju, poniai Kartin Darling. Toliau žodis sutikimas ponui Mato. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, norėčiau pakalbėti apie e, ispanų požiūrį į Gibraltarą. Bet kalbėsiu apie kitą dalyką. Kanarų salose mes turime uh, geriausia pasaulyje astronominė observatorija ir labai svarbu mokslinių tyrimų institutą, kuris pastarosius 30 metų bendradarbiauja su įvairiomis kitomis e, mokslo įstaigomis ir prisideda prie mokslo pažangos. Tereskovo teleskopo projektą su gamą spinduliuotė e, šis projektas yra nepaprastai svarbus ir e, šio e, Čirinkovo tinklo sukūrimas padėtų mums žengti pirmin, tobulinti mūsų žinias ir todėl aš paraginčiau jūs visus paremti šį labai svarbų projektą Kanarų salose. Dėkuoju ponui Mato. Toliau ponia Rodrygės Pinero Fernandes. 2006 metais e, Valencijos vyriausybė Europos investicijų bankas skiria 800 milijonų e, eurų tam, kad jį renovuotų mokyklas. Praėjo devyneri metai ir mes matome, kad darbai yra vilkinami. Dauguma mokyklų taip ir nepamatė tų pinigų, o moksleiviai yra priversti mokytis baisiomis sąlygomis. Europos investicijų bankas turėtų sureaguoti į šią padėtį, turėtų paspausti Valencijos vyriausybę tam, kad jį pradėtų mokyklų renovavimo projektą. Aš norėčiau pakalbėti apie Kremonos mokyklą nes tenai moksleiviai mokosi visiškai nepriimtinomis sąlygomis. Ir ta mokykla yra priversta mažinti moksleivių uh, skaičių. Ir e, vyriausybė remia jos veiks e, pastangas tam, kad ji nebadytų ją akių. Negalime leisti tokių dalykų. Toliau ponas Valesa. Dziękuję, panie przewodniczący. W poniedziałek na unijnej Radzie Ministrów Rolnictwa. Ačiū pirmininkė pirmadienį per tarybos, e, Žemės ūkio ministrų tarybos posėdį komisija pasakė, kad ji nenumato kad neleidžia, kad valstybės narės sudarytų dvišalių susitarimus su Rusija. Bet um, man atrodo, situacija yra nepriimtina. Rusija nori uh, suskaldyti Europą ir todėl mes negalime leisti, kad būtų kažkokia tai diskriminuojanti praktika taikoma prieš bet kurią valstybę narį. Uh, Kai eina kalba apie kontaktus ar dėrybas su Rusija, taip pat kai eina kalba apie krizinę situaciją, ypač atsižvelgiant į tą įtemptą situaciją Ukrainoje, mes turime būti visi solidarus ir vieningi. Ačiū, kolega Vanesa. Panas Nekos. Уважаеми господин председател, заради огромния брой конфликти по света. Дякую, пане пирменке. Pasaulyje yra daug konfliktų. 5 milijonai žmonių turėjo palikti savo gyvenamasias vietas. Vien tik tai pernai. Per pastaruosius dviejus metus 10 milijonų imigrantų bandė gauti prieglobstį, 10 e, tūkstančių imigrantų bandė gauti prieglobstį e, Bulgarijoje pagal Dublinas 2 reglamentą. Mums tai kelia daug e, problemų, kadangi jie gali likti toje valstybėje, kurios siena pirmiausiai kirto. Šengeno erdvėje, Šengeno erdvės klausimas ir pabėgėlių klausimas yra labai glaudžiai sėtinas su išorinėmis sienomis ir turime apie tai diskutuoti. Bulgarijos stojimas į Šengeno erdvę turi būti prioritetinis klausimas. Dėkuoju, ponė Šoidrova. Toliau Šoidrova. Mėly kolegos, noriu atkreipti jūsų dėmesį į mm, su situacija santykiuose tarp ES ir Rusijos. Um, Švietimo ministerija paskelbė keistą dokumentą, kur ragina universitetus imtis iniciatyvos, situoju dėl ES veiksmų Rusijos teritorijoje. Čia tai yra vadinama Europos propaganda. Mes tie, kas gyvename totalitarnio režimo sąlygomis, žinome, kad Rusijos vyriausybė nori įgyti daugiau kontrolės akademiniuose sluoksniuose, universitetuose ir ypač kalbėčiau apie Erasmus programą. Prieš diskusiją su studentais, es ekspertais, ekspertai e, turi e, visų pirma Mm, pateikti e, Rusijos nuomonę ir aš noriu kreipti Europos parlamento dėmesį į šį klausimą. Noriu, kad padėtumėm es ambasadai e, Maskvoje, kurie iškėlė tokį susirūpinimą. Rusijos švietimo ministerijos toks vienašališkas žingsnis yra laisvės suvaržymas. Studentai visuomet buvo prodemokratiškų pasikeitimų e, priešakiniuose frontuose. Aišku, kad Rusijos režimas to bijo. Ačiū, poniai Švaitrovai. Braven. Ačiū pirmininkė. Praeitą penktadienį buvau ap aplankyti um, Northumblendo savo grafystės pienininkų. Um, susitikau su poro iš jų, Richardu ir Denis, kurie laiko 300 karvių savo ūkiuose. Ir dėl to, kad kainos pieno nukrito per paskutinius 8 mėnesius, jie um, tik tai ketvirtį milijono svarų gauna o, tokias pajamas per visą Junktinę karalystę. Situacija pieno ūkių yra labai sudėtinga. Ką galime padaryti? Visų pirma, vartotojai turi pareikalauti savo priekybos centrų, pa, suteikti garantijas, kad vi, tikrai buvo sumokėtos tinkamos kainos už pieną, kuris pateikiamas o, priekybos centruose. Ir tikrai turi būti tinkami pinigai sumokėti pieninkams. Taip, teisingai. O, pie, ūkininkai melžia karvės, tačiau neteisinga yra, jei, super, jei paskui priekybos centrai, didžiosios grandinės melžia vartotojus ir pienininkus. Brennan, die... Ačiū ponui Braninui. Tuo baigiame vienos minutės pasisakymus. Du skelbimai iš ECR. Mm, gavau um, uh, pono um, Džembašyr uh, prašymą dėl pakeitimo ir jei nėra prieštaravimų